Rusijos Lenkijos dialogų. Jis taip pat turi daktaro laipsnį, kalbės apie stabilumą, saugumą ir valdymą. Kviečiame poną Adamskį pasisakyti. Äh, vielen Dank. Äh, sehr geehrter Herr Vorsitzender, äh, sehr geehrter. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Man labai malonu šiandieną pasidalinti su šia garbė auditorija savo nuomonė ir vertinimais, kalbant apie rytų partnerystę Bernai ir jo pirmąją partnerystės pirmąją platformą stabilumas, teisinės valstybės principai ir kiti panašūs dalykai. Rytų partnerystė be jokios abejonės yra labai racionali gera iniciatyva, kuri leidžia išsaugoti ES interesus rytų Europos reikaluose, kalbant apie finansinę kitą pagalbą bei paramą rytų partneriams. Rytų partnerystė leidžia užmėgsti kontaktus tarp ES politikų ir rytų partnerystės šalių vadovų. Tai matyt geriausia, ką gali pasiūlyti ES, turint omenyje klimatą ir skirtingas nuomonės. Kita vertus, rytų partnerystė pasiūlo per mažai, lyginant su didžiuliais lūkesčiais, ko tikisi rytų partnerystės šalių visuomenės. Iniciatyva yra labai prastai finansuojama dėl to, kad trūksta politinės valios arba gebėjimų pasiūlyti kokiu tai sprendimu, o to mes labai tikimės ir siekiame. Ir to siekia rytų, rytų partnerystės šalių visuomenės, ypač turiuomenėje vizų klausimą. Šiai iniciatyvai, mano manimu, trūksta ir matomumo, ir matyt neperdėsiu sakydamas, kad Ukrainoje ar toje šalyje, kur aš vidutiniškai dešimt dienų praleidžiu, tik tai ekspertai ir politikai žino, ką reiškia ta rytų partnerystė. Taip pat piliečiai, politinis elitas labai mažai žino apie išsame laisvos priekybos zoną ir visas kitas ES politikos siūlomas galimybės. Rytų partnerystės poveikis regionui yra mažas ir dėl kitų priežasčių, būtent dėl vidaus padėties rytų partnerystės šalyse. Jau penkerius metus rytų partnerystė veikia ir rytų šalys tapo nei labiau demokratiškos per tą laikotarpį, nei stabilesnės, netgi tos, kur, kurios bandė Europ, europinės integracijos Ukraina, Moldova ir Gruzija. Pavyzdžiui, Ukraina Janukovičius administracija pagerino, įvykdė šiokių tokių reformų, ekonominių reformų, tačiau demokratijos lygis pablogėjo ir jis nesėmė esminių priemonių, kuriomis būtų galima sumažinti korupciją ir įvesti teisinės valstybės principus. Mano nuomonė, situacijos tokios galėjome tikėtis ir neturėtumėme dėl to nusivilti arba iš vis nuleisti rankas. Aš esu įsitikinęs, kad rytų partnerystės iniciatyva bus sėkminga tik tuo met, jeigu rytų Europos šalys imsis tesnės valstybės principų ir užtikrins gerą valdyseną, pirmiausia, jos turi pažaboti korupciją. Didesnė demokratija būtų reformų poveikis, tačiau tai negalėtų būti sąlyga reformoms. Kalbant apie finansinės perspektyvas, ES numačiusi tik dvi priemonės, kuriomis būtų galima imtis tam tikrų veiksmų ir pagerinti situaciją rytų partnerystės šalyse. Pirmiausia, laisva išsami laisvos priekybos zona, kai ji bus įgyvendinta. Kuo greičiau ji bus įgyvendinta, tuo daugiau gausime naudos ES standartų įdėgymas įvairiose gyvenimo aspektuose. Būtų labai svarbu dėl to. Drįšiau teikti, kad tos ekonominės laisvos prekybos zonos įgyvendinimas į, į duotų kur kas daugiau, kalbant apie demokratinę, teis, demokratiją teisinės valstybės principus, nei DFTA, nes tai yra sąlygų politikos padarinys. Ir iš tiesų tas spaudimas, kad dabar Timošenko būtų paleista iš kalėjimo arba kad būtų primti įstatymai dėl nediskriminavimo ir panašiai, tokios yra keliamos sąlygos tam susitarimui. Dar vienas dalykas, ką galėtų padaryti Europos Sąjunga, yra panaikinti vizas. Vizų klausimas yra labai aktuolus. Joks kitas žingsnis tikrai tiek nepagerintų ES standartų perkelimo, gerosios praktikos, mentaliteto perkelimo. Būtent vizos, vizų panaikinimas tą padarytų efektyviausiai. Ir taip pat, mano vertinimu, vizos netlieka to vaidmens. Tikrai neapsaugoma yra ES nuo nusikaltimų ir, ir, ir neteisėtų darb, darbininkų, neteisėtų imigrantų. Tai yra tiesiog kliūtis studentams, turistams keliauti į ES. Tai tikrai nėra efektyvi priemonė apsiginti ES nuo kontrabandininkų ar nelegalų. Jie tiksliai žino, kaip tas vizas gauti, jų, jiems kelio neužkirsi. Ponios ir ponai, be žinių labai sudėtinga įvertinti daugia šalės platformos funkcionavimą. Kaip jau sakiau, veiksmai, programos, iniciatyvos, kūrimas ES pagal pirmąją platformą yra labai mažai matomi, išskyrus gal tas mūsų konferencija, konferencijas, kurias mes rengėme, e, kuriuose bandome aptarti ir tų partnerystės problematiką. Rytų partnerystė, mano manimu, kenčia dėl to, kad tikslų yra per daug. Ir geriau gal reiktų susitelkti ties viena pagrindinė problema, būtent sukurti šiuolaikiškas demokratinės valstybės. Ir ta pagrindinė problema yra priemonės kovai su korupcija. Pateiksiu pavyzdžių kokios yra realijos rytų partnerystės valstybėse. Pavyzdžiui, Ukrainoje galėčiau teikti, kad, pavyzdžiui, na, Europos Sąjungoje kyšiai yra atlyginimas pareigūnams tų kyšių davėjų naudai. Rytų Europoje, Ukrainoje kyšis yra atlygis pareigūnai už tai, kad jis atlieka savo pareigas. Jeigu rytų partnerystės iniciatyvos būtų sėkmingos, norime, kad jos būtų sėkmingos, tai pirmiausia ir reiktų dėmesį sutelkti ties korupcija, kova su ją ir priemonėmis, kurios leistų įvesti teisinės valstybės principus. Teisinės valstybės principai yra iš anksnė sąlyga bet kokioms reformoms Rytų Europoje. Na ir dar norėčiau labai trumpai apie Rusiją pakalbėti, kadangi pirmininkas, kaip sakė, aš dirbu dabar Rusijos dialogo centre, dialogus Rusija, Rusijos Lenkijos dialogo centre. Taip pat esu ir bendrai parengęs ataskaitą, kurioje yra kalbama apie tai, kokių galimybių Rusija turi bendradarbiauti su ES pagal rytų partnerystę. Įdomu tai, kad ši ataskaita buvo parašyta ir daugelio Rusijos ekspertų, Gimovo, Gimovo universiteto ekspertų. Mes e, rašome toje ataskaitoje, kad pagrindinis lūžis, kalbant apie es Rusijos santykius, yra Rusijos įstojimas į Europos ekonominę erdvę ir atrinktas Europos politikos kryptis reiktų įtraukti Rusiją, kiek įmanoma laikantis ES teisino. Tuomet Rusija siektų panašaus statu, statuso ir integracinių procesų, ko yra siekusi Šveicarija ir Norvegija. Aišku, dabar situacija yra kitokia, nes Rusija daro milžinišką spaudimą Ukrainai ir kitoms ES rytų partnerystės valstybėms, kurios nori pasirašyti laisvos priekybos susitarimus ir ekonominio bendrapavimo sutarimus. Rusija bando viską padaryti, kad jos nepas, jų nepasirašytų, tačiau, mano manimu, ta politika nėra veiksminga, nes rezultatų neduoda. Ir tie Rusijos politikai, kurie daro tą spaudimą, juos galime laikyti ES integracijos teigėjais tam tikrose rytų partnerystės šalyse. Bet vis tiek tai yra toks rytų partnerystės e, pasiekimas, būtent Europos parlamentas, ES pareigūnai bando apsaugoti rytų partnerystės šalis nuo to ekonominio Rusijos spaudimo. Tačiau tuo pat metu aš manau, kad ES turėtų rimtai pamastyti apie tai, kaip būtų galima prie, priartinti Rusiją prie ES ir kaip įtikinti Rusiją bendradarbiauti uh, laikantis geriausių ES praktikos e, standartų ir teisino. Ir prieš keletą metų tokių pasiūlymų buvo pateikta. Matau, kad laiko daugiau man neliko, taigi norėčiau padėkoti Jums už dėmesį. Dėkoju už įdomias mintis. jos mus tikrai privertė susimastyti. O dabar norėčiau e, suteikti žodį ponui Sutela, kuris kalbės apie perėjimo ekonomikas, apie ekonominę integraciją ir konvergenciją su Europos Sąjunga. Ponas Sutela buvo Karnagio fondo vyriausiasis narys, Rusijo, e, Eurazijos programos narys ir Suomijos banko monetarinės politikos e, patarėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė, jūsų ekscelencijos, ponius ir ponai. Būdamas ekonomistas, labai trumpai noriu pakalbėti apie iniciatyvas ir apie ekonomikos augimą. Visi žinome, kad e, iniciatyvos, kurias skatina ES, NATO, EOCD, ESBO, yra labai efektyvios ir svarbios. Priimant ir įgyvendinant ekonominės politikos programas rytų, e, rytuos, rytų valstybėse. Mūsų pozicija visada buvo prastesnė palyginus su kitomis valstybėmis, kurio ekonomika jau yra išsivyščiusi. Organizacijos siekia vieningos Europos šiandieną ir rytų partnerystės iniciatyvos yra pakankamai santūrios. Daugelis partnerių, kurie siūlo šias iniciatyvas, yra įsipareigoję jau 20 metų pagal įvairias schemas ir iniciatyvas. Possible, uh, uh, character. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie ekonomikos augimą, apie santūrų ekonomikos augimą, jeigu galėčiau taip išsireikšti. Šiandien turėtume skirti dvi skirtingas ekonomikas, tas, kurios jau puikiai veikia esbo šalių, šalyse narise ir tos, kurios neveikia taip gerai, kur pajamos nėra tokios didelės ir nepaskirstomos nuosekliai efektyvios ekonomikos auga inovacijų dėka, o inovacijos yra sudėtingos ir labai brangios. Todėl tokios ekonomikos kaip mūsų auga pakankamai lietai. Ne, neefektyvios ekonomikos dažnai auga greitai. Ir jeigu nesugebam prisitaikyti prie institucijų, prie technologijų, kurios jau yra sukurtos, įsteigtos, jau veikia, išbandytos kitų, tai e, ekonomikos auga greitai. Tas matyti ir iš tokių valstybių kaip Japonija ar Kinija ir daugelis Afrikos valstybių. Afrikos valstybių ekonomika auks daug greičiau negu auga dabar. Taigi galima išskirti, kaip minėjau, tas dvi ekonomikos rūšis augančias greitai ir augančias stabiliai. Tačiau reikia užduoti klausimą, kodėl ne visos neturtingos valstybės auga nevienodais tempais. Kodėl, pavyzdžiui, Rusija, Kinija, Indija augo labai greitai, kodėl jų ekonomika taip sparčiai augo. Labai dažnai valstybės nesugeba prisitaikyti dėl politinio nestabilumo ar pilietinio karo kartais priežastys susijusios su istorinėmis aplinkybėmis. Tai labai skaudus klausimas. Labai dažnai nemokama e, pasinaudoti išmaniais metodais. Taip pat gali būti, kad ne visos valstybės siekia tokio ekonominio augimo esant net geriausios aplinkybėms. institucijų struktūros, kurios turėtų pasinaudoti inovacijomis ir skatinti augimą, gali skirtis nuo, nuo tų institucijų, kurios turėtų padėti ekonomikai atsigauti ir aukti. Kai siūlom tam tikras iniciatyvas valstybėms, kai siekiame jų ekonominio augimo, mums reikėtų e, ir to siekiame todėl, kad siekiame viso pasaulio ekonomikos augimo ir siekiame, kad ta ekonomika būtų paremta inovacijomis siekime, kad ir mūsų rinka auktų kuo greičiau ir skatintų tas augančias ekonomikas taip pat sparčiau vystytis. Čia pagrindinė problema yra ta, kad mums mes nesame pakankamai apdairūs ir atsargus. Aš nemanau, kad mes nesuvokiame rinkos veiksnių, nesuvokiame rinkos dydžio ir nesuvokiame, kokių iniciatyvų turėtume uh, siūlyti e, savo kaimininėms šalims. E, rinkos prieinamumas yra savaime suprantamas klausimas, visiems politikam suprantama, kad kartais elgiamės taip, e, lyg baimintumėmės pasiekmių mūsų valstybė, valstybė, mūsų kaimynai yra nedideli paslaugų ar prekių tiekėjai. Jau prieš tai pasisakęs e, kalbėtojas kalbėjo apie studentų ir profesionalių darbuotojų mobilumą. Tai yra labai svarbu. Tačiau mes turėtume būti atsargus, uh, siūlydami iniciatyvas susijusias su institucinių modelių, instituciniais modeliais. Visų pirma, dėl Europos Sąjungo patrauklumo. Europos Sąjunga nebėra tokia patraukli valstybėms, kaip kad ji buvo maždaug prieš 20 metų. Antra vertus, mes Galime pasimokyti iš istorijos, pasitelkti jos pavyzdžius. Inovacijos kiekvienai institucijai ar valstybei skiriasi. Ne vienodos in, iniciatyvos bus tinkamos e, tose valstybėse, kur ekonomika vis dar auga, Be to visi suvokime, kad e, iš pat pradžių žinojame, kad ne viską pavyksta įgyvendinti praktikoje. Any possible consequences yra tam tikros sąlygos, kurių ne visada pavyksta išpildyti. Todėl, kai norim ką nors įgyvendinti, tai turim įsitikinti, kad tai yra realistiška ir kad tai yra įgyvendinama. O kalbant apie iniciatyvas, aš nemanau, kad siūlant daugiau už daugiau tas sąlygas, jos yra pakankamos galbūt reikėtų sąlygos mažiau už mažiau, bet ir tai ne visada tinkamai veikia ir funkcionuoja. Dėkuoju. Noriu pasakyti, kad toliau bus kalbama apie pilietinės visuomenės dalyvavimą. Kitas kalbėtojas ir e, Kita kalbėtoja yra iš Berlyno, ponė Stuart. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už galimybę šiandien kalbėti. Aš atkreipsiu dėmesį į rytų partnerystės bendradarbiavimo du elementus. Pirmiausia, pradėsiu kalb... pristatyti šios daugiametės dimensijos ketvirtąją uh, platformą, e, kurioje yra kalbama apie santykius tarp žmonių, o kitas dalykas, kurį aptarsiu, bus pilietinės visuomenės vaidmuo rytų partnerystėje, ypač daugia šalių formatu. Kalbant apie ketvirtąją platformą e, santykiams žmonėms ir vykdomą praktiką, kurioje aš ir pati dalyvau, švietimas, e, jaunimo santykiai, kultūra, moksliniai tyrimai, inovacijos. E, šis, ši platforma yra aprašyta rytų partnerystės pirminėse dokumentuose, aprašymai išlieka iki šiol tinkami ir pasirinktos priemonės taip pat yra deramos. Labiausia todėl norėčiau pakalbėti apie įtakingumą, veiksmingumą ir manau, kad tas klausimas būtent mums labiausiai šiandien ir rūpi, žiūrinti posėdžio temą. Čia matome, kad problema yra ta, jog iš esmės vienintelis būdas e, šių programų, šios platformos veiksmingumų išmatuoti buvo iš esmės kiekybinis. Tai e, leido pasiekti tokių pozityvių įvertinimų. E, nuo 2009 metų, kai buvo pradėta rytų partnerystė, visose sektoriuose yra užfiksuota tendencija, kad finansavimas vis didėja Labai dažnai finansinės paramos yra teikiama daug, bet svarbu užtikrinti, kad būtų pasirinktos teisingos įgyvenimo tendencijos, tuo mes džiaugiamės. Tačiau jeigu neapsiribojame kiekybinių vertinimų ir bandome daugia šalę dimensiją ir ketvirtąją platformą įvertinti kitaip, e, įvertinant kontaktų tarp žmonių e, kokybę pagal kitus parametrus, e, tai susidurime su rimtais sunkumais, nes ši platforma iš esmės yra pagrįsta individualiais santykiais ir šios platformos produktai dažnai yra neapčiuopiami, kalbama apie tai, kaip žmonės tarpusavyje sąveikauja ir kiek naudos iš to gauna. Taigi, vertinant poveikį šiuo požiūriu, mes galėtume kalbėti apie penkis įmanomus būdus e, padidinti šios platformos potencialą ir šių santykių galimybės skirtingais lygmenimis. Pirmiausia, norėčiau išskirti tai, ką jau aptarė um, prieš mane kalbėjo kolegos. Santykių tarp žmonių sėkmė labai dažnai priklauso nuo vizų liberalizavimo ir judumo galimybių. Vizų liberalizavimo uh, klausimo sprendimas turi būti vykdomas kartu su par, daromas kartu su partneriais rytuose ir uh, žmonės iš to turi gauti konkrečios naudos. Kitas dalykas, pagal šią platformą galima e, dirbti su nevyriausybinėmis organizacijomis, nebiurokratiniu, neadministraciniu lygmeniu ir tai gali būti labai naudinga. Pažiūrėkime, kas yra padaryta kultūros programuose. E, daug kas yra susijęs su kultūros politika, diskusijomis tarp atsakingų pareigūnų šią politiką. Jeigu e, ta platforma bus sėkminga, tai to darbo būdo, to formato mes ir neatsisakysime. Bet iš esmės per šią platformą mes siekiame rasti bendradarbiavimo būdų be vyriausybės įsikišimo. Trečias dalykas, e, trečia kategorija, man atrodo, labai svarbi, nes norime užtikrinti, kad rytų partnerystės valstybių piliečiai pradėtų uh, užmėgsti santykius su ES piliečiais įvairiausiais būdais, įvairiausiais for, pavydalais. Ir tai turi būti daroma nuo pat e, vaikystės. E, tokiu būdu būtų galima taip pat pagerinti užsienio kalbų e, mokėjimą tose šalise, nes kol kas kalbančiųjų skaičiai labai riboti. Kuo anksčiau tai bus padaryta, tuo bus geriau. Ketvirtas dalykas. Taip pat būtina E, platinti informaciją, informuoti tų valstybių žmonės apie e, atsiveriančias galimybės pagal ketvirtąją platformą. Kaip jau sakiau, dažnai rytų partnerystė e, tose valstybėse nėra labai gerai žinoma ir mes turime informuoti žmonės apie turimas galimybės. Galiausiai turėtumėm sutelkti dėmesį į tą faktą, kad projektuose dalyvaujantys partneriai uh, E, turi patys atvykti į ES pagal e, įvairias stipendijas, paramos programas ir panašiai. Ir gavę tokias, tokią paramą, jie turi tapti patys informacijos šaltiniais apie ES atveriamas galimybės tose šalise. Taigi tie kontaktai turi būti vertinami iš dviejų pusių. Ir kitas dalykas, apie kurį aš dabar šiandien noriu pakalbėti - pilietinės visuomenės vaidmuo, daugia šalė dimencija, rytų partnerystėje bendrai. Galiu pasakyti, kad pilietinės visuomenės vaidmuo be bejonės buvo aiškesnis rytų partnerystėje dabar, negu kad e, ta, tuo metu, kai tos programos dar nebuvo. Tai yra geras poslinkis. Pagrindinė priemonė pilietinės visuomenės vaidmenį sustiprinti buvo pilietinės visuomenės forumas ir tą galia, patį galėčiau pasakyti apie daugia šalę dimensiją. Šis forumas yra padalintas į tarptautinės platformas ir į teminės darbo grupės. Jos egzistuoja greta daugia šalės dimensijos platforma, apie kurias kalbėjome šiandien. Be to jau yra sukurta penktoji platforma, skirta socialiniam dialogui, Tai irgi labai įdomus posinkis, nes tai rodo, kad rytų partnerystės valstybių pilietinė visuomenė supranta, kad socialinis dialogas yra labai svarbus rytų partnerystės formato papildymas. Pilietinės visuomenės forumo vaidmuo yra vis labiau įtvirtinamas formaliai, jau yra įkurtas sekretoriatas Bruselėje. Mm, tas e, tarsi komitetas yra nebelaikinas, o nuolatinis ir tai jau yra tvirta, stabili institucija. Jeigu kalbame apie poveikį, tai turime suprasti, kad forumas atnešė gana daug naudos. E, pilietinė visuomenė pagal rytų partnerystės e, mechanizmą tapo žymiai aktyvesnė. Europos Sąjunga užmesgė daugiau santykių su rytų partnerystės E, valstybių pilietinė visuomenė ir gauname labai konkrečių atsiliepimų iš pilietinės visuomenės apie savo veiksmus. Pilietinės visuomenės organizacijos e, valstybėse partnerėse e, tapo profesionalesnės pilietinės visuomenės formas. Ypač daug naudos atnešė Baltarusijai, nes kol kas Baltarusija dalyvauja tik rytų partnerystės daugiašaliuose aspektuose ir pilietinės visuomenės atstovai, kurie dalyvauja Baltarusijos nacionalinėje platformoje, reiškia įtin aktyviai ir atsiverštas galimybės panaudojo labai e, gerai. Mažiau naudos yra pasiekta e, pagal rytų partnerystę e, buvo labiau sutelktos, tarsi e, išsiskiria organizacijos dirbančios su pilietinės visuomenės forumu. Pilietinės visuomenės organizacijos ten jau neretai egzistavo, bet jos e, buvo toli nuo ES klausimų. Taip pastebėjome, kad dėl to kad nebuvo užmėgsta ryšių su ES, neretai jų veiklos rūšis buvo labai ribotas. Pilietinės visuomenės formas e, taikosi tiesiai į pilietinę visuomenę, kad ji būtų deramai atstovaujama. Taip pat iškyla pavojus, kad šis formas rytų partnerystės valstybėse pačiose bus traktuojamas kaip tam tikras ES atstovybės išplėtimas pačios visuomenės turi suprasti, kad tai yra atskiras dalykas, kad tai nėra tarpininkas, e, kuris e, tik tai padės jiems pasiekti kitas institucijas. Pilietinės visuomenės formas yra visuomenės dalis. Turime užtikrinti, kad išliktų tam tikras lankstumas pačiame pilietinės visuomenės forume ir organizacijose, kurios dalyvauja šioje veikloje ir pilietinės visuomenės uh, nepriklausančių narių, nepriklausančių toms organizacijoms požiūrių. Todėl aš sakyčiau, kad reikėtų nepamiršti plačiosios visuomenės ir e, pilietinės visuomenės forumas rytų Europos valstybėms turi būti skirtas visai visuomeniai plačiai. Pone Stuart, dabar periname prie Igoro, Igorio Liubašenko pasisakymo. Jis yra e, dėstytojas ir tinklaraštininkas, kuris atliko tyrimų dėl jungties vaidmenį siekiant geresnių kontaktų tarp žmonių ir informacinių technologijų įtakos partnerystės e, šalyse. Ačiū, ponė pirmininkė, labai malonu man dalyvauti šiuose klausimuose ir pateikti savo idėjas. Tiesa, kad e, dirbau ties rytų partnerystės klausimais, bet dabar daugiau dirbu su naujomis technologijomis ir kokį, kokią įtaką jos, jos turi socialiniams, ekonominiams, politiniams procesams. Būtent apie tai šiandien kalbėsiu. Matote skaidres, kurias parengiau. Pradėsiu nuo klausimo, kodėl naujosios žiniasklaidos poveikis politiniams procesams rytų partnerystė yra toks svarbus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad internetas įžengia į posovietinės realijas labai greitai ir turime vat, duomenų, kiek vartotojų yra rytų partnerystės šalyse šiuo metu. Taip pat dabar yra labai sudėtinga kasdienį gyvenimą įsivaizduoti be tweets, blogų, komentarų ir panašiai. Tas pats pasakyta apie rytų partnerystės šalis. Na ir galiausiai aš asmeniškai manau, kad ES politika rytų partnerystės šalių atžvilgių yra daugiausia orientuota į elitą. Ir kaip ir trūksta tiesioginių kontaktų tarp su šių valstybių visuomenėmis. Naujos technologijos suteikia galimybių gerinti bendravimą su tomis visuomenėmis ir tų visuomenių viduje, atsitraukiant nuo vyriausybinio biurokratinio lygmens, kurį minėjo ponė Stuart. Dabar kita skaidrė. Kaip nauja žiniasklaida įtakoja realybės. Aišku, interneto skverbtis neturėtų būti laikoma kaip visiškai optimistiškas dalykas. Viena vertus tiesa, kad tinklų ryšių, ryšiai reikalauja daugiau skaidrumo ir tampa sudėtingiau vyriausybei kontroliuoti informacijos rautus. Internetas posovietinėje erdvėje tampa ta sritimi, kur visuomenės, kur yra iš dalies tik laisva arba visai nelaisva žiniasklaida, gali susirasti informacijos apie klausimus, renginius, kuriuos, ką nori nuslėpti nuo jų vyriausybė. Tai yra ta vieta, kur jie gali išklausyti pozicijos lyderių balsų, politikų, kuriems sudėtinga gauti prieigą prie pagrindinių žiniasklaidos priemonių ir šis kartais tą patirtiems neįmanoma. Taip pat e, tai yra ir spontaniškų žmonių judėjimų išraiška ir matome daug tokių pavyzdžių. Puikiai žinome, kad technologijos turi irgi juodąją pusę ir vyriausybės gali dabar kontroliuoti internetą ir įtakoti piliečių nuomonę. Taigi, kalbant apie naujasias technologijas, yra juodoji ir baltoji vizija, bet yra ir mažiau suprantamų dalykų. Pavyzdžiui, visuomenės nuomonės fra, fra, fragmentacija, susiskaldimas, e, tiesiog trūksta bendros informacijos visuomeniai. Ir toks egzistuoja dar vienas reiškinys, kai politinė veikla įsiveržia į internetą. Šioje skaidrėje būtent tą ir matote. Čia Ukrainos internete, Ukrainoje internete prieš keltą mėnesių buvo labai populiarus šis plakatas. Dar vienas svarbus dalykas. Internetinė žiniasklaida, aišku, gerina bendravimą, e, socialinių tinklų kūrimą, kalbant sociologinę prasme. Ir tai turi tarpvalstybinį poveikį. Vertinant iš šios perspektyvos, tai yra galimybė skatinti bendravimą vis tarp visuomenių rytų partnerystės šalyse. Tačiau dažnai tam įtakos turi Rusijos žiniasklaidos projektai. Ir čia yra socialinių tinklų populiarumo žemėlapis, kur akivaizdu, pažvelgus rytų partnerystės šalis ir koks internetas populiarus ten, tai matome, kad tai yra tik tai Rusijos, Rusijos segmento tokia dalis. Ir nėra daug naujų žiniasklaidos projektų, kurie būtų gyvendinami rytų partnerystėje šalyse ir kurie taptų populiarūs kitose šalyse. Tai nėra daug tokių žiniasklaidos platformų, kurie, kurie, kurios leistų gerinti bendravimą tarptų visuomenių. Uh, Dar vienas svarbus klausimas. Dauguma rytų partnerystės šalių piliečių naudojasi necenzūruojamų, nekontroliuojamų internetu ir čia matome palyginimus, žiniasklaidos laisvės palyginimus, bendrai ir interneto laisvės palyginimus, dėja nėra informacijos apie Moldovą ir Armeniją, dėl to ten ir yra spragų, taigi nėra baigtinis šis paveikslas. Bet dabar susidurėme su naujų skiriamų linijų atsiradimu šiame regione, turint omenyje kiber, kibernetinę erdvę. Ir labiausiai neraminantis e, ženklas pasirodė praeitais metais, kai vyko tarptautinių telekomunikacijų konferencija Dubajoje. Ir telekomunikacijų reglamentai, dėl jų buvo deramasi, kai kurios vyriausybės juos pasirašė ir ta skiriamoji linija atsirado būtent per rytų partnerystės regioną, ypatingai Ukrainą ir Azerbaidžaną. Tai buvo vienintelė šalis, kurios pasirašė tą atnaujintą reglamentą. O kitos šalis, Gruzija, Moldova, Armenija, netgi Baltarusija, nepasirašė E, to reglamento. To ne, jo nepasirašė ir JAV, ir ES valstybės narės. Ta situacija dar gal ir nereiškia, kad yra autoritarinių režimų šiuose valstybėse apraiškų. Tačiau vis tiek čia matome tokią potencialią problemą, turint omenyje konvergenciją su ES standartais šiose, šioje srityje. Nėra atitikties Ir informacinė visuomenė irgi patenka į rytų partnerystės darbo atvarkę. Bet nėra atitikties su tuo. Dėl to atsiranda įvairių reguliavimo sistemų kai kurios įvairiose partnerystės šalyse. Ir dėl to tai kelia e, riziką tarp valstybiniam bendravimui ryšiams. E, Ir dabar, ką galėtų ES padaryti, nuveikti, aš manau, kad atėjo laikas informacinės visuomenės kūrimą pagal ES standartus ir normas šioje srityje šiek tiek įtraukti labiau į rytų partnerystės darbotvarkę šį klausimą. ES turi raginti valstybės narės ir rytų kaimynės keistis patirtimi elektroninės vyriausybės srityje Tai yra vienas svarbiausių priemonių siekiant skaidresnės e, administracijos. Taip pat ES turėtų paspartinti, pagerinti savo diplomatinius pajėgumus ir gebėjimus šioje srityje. Ir reikia investuoti į internetinius ryšius tam, kad duomenys būtų renkami Ir taip pat labai svarbu paremti naujus tarp valstybinio žiniasklaidos projektus. Čia vienas įdomių tokių pavyzdžių, kalbant apie naujas žiniasklaidos platformas, Lenkijos studentai sukūrė tinkraštį apie rytų partnerystę e-, eastbook.eu, verčiama į kelias kalbas šis tinklaraštis. E Taigi tokie pavyzdžiai iš tiesų yra vertingi, reikia juos paremti. Na, o kalbant apie ilgesnę perspektyvą, galbūt reiktų parengti nuoseklų ilgalaikį požiūrį, kalbant apie bendravimą su valstyb, kaiminių valstybių visuomenėmis. Bet aišku, čia yra platesnė tema ir šiandien mes jos, kažina, kažina ją galėsime aptarti. Dėkoju. Ačiū už pasisakymus. Dabar pakviesiu tris kolegas, kurie paprašė žodžio pasisakyti. Ir dar antras raundas bus numatytas, jeigu norite pasisakyti ir užduoti klausimą per antrąjį raundą. Tada reikia paskubėti, nes yra daugiau kolegų norinčių užduoti klausimus. Mrs. Kronbeck first. Pone Klumbek, Dėkoju už labai įdomias e, mintis. Norėčiau paklausti ponios Stuart apie pilietinę visuomenę ir kad pilietiniai visuomeniai buvo padarytas poveikis, nors buvo kalbama, kad tiesioginio ryšio trūko. Ar galėtumėt e, papasakoti, kaip tai atsiliepė saugumui? Ar E, pasikeitė žmonių nuomonė apie ES, ar tai kooperacinis partneris jų akimis žvelgiant, ar tai priešas. Ar galėtumėt plačiau pakomentuoti? Dėkuoju. Hvala lijepa gospodine e, predsjedniče odbora. Zahvaljujem. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti svečiams. Už tai, kad pasidalino mintimis, tačiau aš norėčiau sužinoti, ar ar Vilniuje dalyvaus valstybių narių vadovai nes kas bus kalbama ir daroma, kad būtų išsaugota tokia pati politinė dinamika Europos Sąjungoje kai bus dirbama su valstybėmis, kurios yra pačios artimiausios ES kaimynės, kai bus dirbama su Rusijos federacija. Ar galėtumėt plačiau papasakoti, kaip jie mato daugia šalį dialogą su rytų valstybėmis ir su Europos Sąjunga. Ar, patenka, ar pakanka išteklių, kurie buvo numatyti e, daugiametėje finansinėje programoje? Ar galėsim išlaikyti tą patį dinamiškumo lygį? Ir kokia bus Europos Sąjungos įtaka? vystantis šioms valstybėms. Dėkuoju. Thank you, Chairman. I was the... Dėkoju, pane pirmininkė. Mane nustebino faktas, kad mūsų politika susijusi su rytų partnerystė nėra pakankamai efektyvi kartais tam tikrų sąlygų neįmanoma išpildyti. Todėl paprašyčiau svečių papildyti šią temą. Ar reikėtų diferencijuoti e, valstybės narės, kurio, valstybės, kurios priklauso rytų partnerystės blokui? Ar reikėtų kažkokio proporcingumo principą laikytis? akivaizdu, kad valstybės yra skirtingos. Vienos yra ambicingesnės, o su kitomis reikėtų gal dirbti kiek nuosaikiau, atsargiau. Ar galėtumėt papildyti dar šią temą? Dėkuoju. Yeah, Norėčiau pasit pasiteirauti dėl e, Rusijos spaudimo, kurį jį daro Ukrainai, e, Moldovai, Armenijai galbūt ir Gruzijai. E, kaip kad buvo kalbama Vilniuje. Ar iš tiesų tai yra Rusijos strateginis gal, tikslas, kad šios valstybės eitų tokiu, tarsi po, tokia posovietinė kryptim. Ir ko turėtų imtis Europos Sąjunga, ką jai reikėtų uh, daryti su Rusija, ar reikėtų uh, daugiau skirti tam lėšų, ar apskrit, ar reikėtų mums, pavyzdžiui, atsisakyti uh, rusiškos degtinės už tai, kad Rusija, būdama priekybos organizacijos nare, šitaip imasi tokių veiksmų prieš Moldovą. Ar apskritai valstyb, ar, ar, demokratinės valstybės turėtų apsispręsti, kurią kryptim jo maitį ir kaip dirbti? Dėkuoju. Thank you, Mr. President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. iš ataskaitų matyti, kad yra dvi grupės kaimininių valstybių. Reikia padėti, kad tos kaiminės būtų geros, kad neturėtume su jomis problemos, problemų. O kitos, kita grupė yra tos, kurios norėtų tapti ES dalimi. Tai kai kalbam apie rytų partnerystės šalis, tai kaipgi yra, ar jos visos priklauso vienai grupiai. Šiame kontekste labai svarbus pinigai, tačiau nemanau, kad tai yra pagrindinis faktorius, padedantis šiom valstybėm priartėti prie mūsų. Jas turėtų paskatinti gera valia ir geri pavyzdžiai. Reikėtų lankstesnės vizų policijos, e, politikos, reikėtų apsaugoti nuo Rusijos spaudimo ir panašiai. Ar nemanot, kad reikėtų daugiau kalbėti su Rusijos federacija ir įtikinti, kad e, jos, kad Rusija turėtų leisti laisvom valstybėm reikšti valią e, laisvai, laisvai bendrauti su tom šalim, su kuriom norim. Reikėtų taip pat šviesti šias valstybės. jau buvo kalbėta apie priemonės, kuriomis padedama rytų partnerystės šalims. Ar manot, kad dar ką nors būtų galima padaryti, kad e, valstybės geriau suprastų, kad jos iš tiesų yra Europos valstybės? Dėkuoju.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 Manau, kad šis komitetas ir Europos parlamentas skyrė daug laiko rytų partnerystiai. Daug buvo kalbama, daug buvo padaryta. Ir mes tikrai tęsime e, debatus rytų partnerystės tema. Šiuo metu, manau, mums reikia kažkokių praktinių priemonių, uh, kurios būtų skirtos Ukrainai. Taigi norėčiau paklausti, ką ES turėtų padaryti, kada ir kokiom sąlygom. Ir kas vyks Vilniuje. Labai sudėtinga plėtra ir net Ir mums reikia išanalizuoti situaciją, kuri susijusi su pilietinė visuomenė ir rytų partnerystė. Ką manote apie nevyriausybinių organizacijų nešališkumą, ar jos yra nepriklausomos? Ar viskas daroma piliečių labui, o ne vyriausybių? Dėkuoju. Proedre,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 Ir mes matome, kaip ES veikia šiuose valstybėse. Panašu, kad mes, mes nieko nebegalim pasimokyti iš šių valstybių, tiesiog reikia jas mokyti. Tačiau ES ir šių valstybių santykis turėtų būti kitoks. Mes dabar nelaikom jų lygiomis savo. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti ir į Rusijos įtaką šiuose valstybėse. Buvo pateikti duomenys apie interneto sklaidą šiuose valstybėse. Panašu, kad Rusijos Rusija turi didesnį įtaką negu ES šiuose šalyse. Tam žinoma yra istorinių priežasčių. Nors internetinė laisvė egzistuoja, panašu, uh, kad mm, žmonės vis dėlto linkia labiau naudotis rusiškų internetu ir portalais. Tačiau reikėtų atsižvelgti, ko žmonės iš tiesų nori ir ko prašo Europos Sąjunga. Labai svarbu, kad mes iš jo žmonės žvelgtume kaip į lygiaverčius mums. Mes neturėtume diktuoti ar primesti savo požiūrio. Žinoma, kad mes kalbam apie ekonominę krizę, bet tikrai ekonominę krizę kentė ir Europos Sąjunga. Dėkuoju. Yeah, thank you very much. Ed. Uh, Dėkoju labai trumpas komentaras, nes niekad nepabaigsim diskusijos uh, apie kaimininę politiką. Šiandien diskutuojame apie kaiminystės politiką. Kai Armenija nusprendė prisijungti prie muitų sąjungos, mums reikėjo peržiūrėti kaiminystės politiką. Reikėjo, tačiau Europos Sąjunga atmetė uh, šį pasiūlymą, bet viskas juk susiję ne tik su muitų sąjunga, bet apskritai su visa bendra politika ir su politinės sistemos modeliu, kuris nėra demokratinis Rusijoje. Todėl mums reikėtų apsibriežti, kaip dirbti su tokiomis šalimis, kaip pavyzdžiui Armenija. Nes šis atvejis parodė, kad mūsų atvira, draugiška politika nebeveiks. Kartais ji yra teigiama ir duoda teigiamų rezultatų, o kartais netokių teigiamų. Taigi norėčiau pritar, norėčiau pasakyti, paprieštarauti savo kolegai iš Graikijos. Mes iš tiesų neprieštaraujam ir nekonfrontuojam su valstybėm. Ta daro Rusija. Kitas dalykas dėl vizų režimo ir liberalizavimo. Jeigu manot, kad e, vizos padės laisvai keliauti, kad žmonės taps laisvesni nuo to, tai tikrai taip nebus. Maršalo įstatymo metu komunizmo laikais tai neveikė Lenkijoje ir nemanau, e, kad tai veikia Graikijoje. Aš labai nepritariu Graikė, Graikijos kolegos išsakytai pozicijai ir nuomonį. Dėkuoju. Pirmininkas kalbame mikrofoną. Jeigu aš teisingai supratau, Laiko lieka nedaug, todėl kalbėsiu trumpai. Visi pateiktieji klausimai turi šitą bendro. Ir aš pateiksiu vieną bendrą atsakymą, kuris turbūt atsakys daugumą iškeltų klausimų. Kaip e, pradžioje savo prezentacijoje paminėjau, rytų partnerystė, mano nuomonė, yra tam tikras el, e, visuomeninis projektas, turime kalbėti apie bendradarbiavimą su visuomenėmis. Kai galiausiai tos valstybės priims sprendimus, kurie kryptimi eiti, tie sprendimai priklausys joms. Didelė dalimi tai yra tų valstybių visuomenių klausimas. Kad ir kokie demokratiški ir nedemokratiški rytų partnerystės regionų e, valdymo mechanizmai būtų, e, Visuomet reikia atsižvelgti į visuomenės nuomonę. Kad ES sėkmingai dirbtų mūsų aptartose srityse, stengiasi su visuomenė palaikyti glaudų ryšį. Buvo pateiktas klausimas, koks ES įvaizdis rytų partnerystės valstybėse. Iš esmės galiu pasakyti, kad niekas ES nevertina kaip priešo. Jeigu pažiūrėtume į Ukrainą, kuri asmeniškai man yra artimiausia. Ten yra atlikta nemažai e, nuomonių apklausų, rodančių, kad didžioji dalis žmonių remia glaudesnį bendradarbiavimą su ES. Problema ta, kad žmonės dažnai nesupranta, ką tai reiškia. Ką reiškia būti integruotam į ES reikia pagalvoti apie tai, kaip tas temas išaiškinti pirmiausia visuomenės lyderiams, o po to pagalvoti, kaip e, tą supratimą išplėsti į platesnius ratus visuomenėje. Turbūt tai atsakytų daugumą jūsų klausimų. Pabandykime priversti tas visuomenės geriau suprasti problemas ir priimti savo sprendimas. Galiausiai aš visiškai suprantu, kad susitarimų stoka nereiškia, kad trūksta bendradarbiavimo. Iš esmės turime pagalvoti apie tai, kad dar nėra susitarimo su visomis rytų partnerysės valstybėmis, bet mes turime pagalvoti, kaip uh, užtikrinti uh, produktyvesnį ir veiksmingesnį bendradarbiavimą su tomis šalimis. Čia ir baigsiu. Ačiū. Pirmininkas kalba apie mikrofoną. Aš norėjau pateikti klausimą ponui Tenokui. Aš nežinojau, kad Britai e, taip e, E, uoliai rūpinasi, kad jų įtaka būtų jaučiama tame regione. Aš išklausęs visų kalbėtojų turiu klausimą pono Adamskį. Jūs kalbėjote apie informacijos deficitą partnerystėje su Ukraina. Ar tą galime pasakyti ir apie asociacijos sutartį? Kaip ES galėtų uh, užpildyti tą deficitą? Dar vienas klausimas. Rusijos spaudimas, apie kurį jūs kalbėjote. tai e, gali tarsi atgrasyti žmonės nuo stojimo Europos Sąjungą. Kaip mes galime atremti Rusijos spaudimą, kaip mes su juo galime kovoti. Ir klausimas dar poniai Stuart. Pilietinės visuomenės forumas su rytų partnerystės e, valstybėmis, kokios naudos atneš. Aš pirmiausia galvoju apie Baltarusijos dalyvavimą, gan, dalyvavimą su ja užmėgsti gana negausų santykiai, galbūt pilietinės visuomenės forumas būtų gera vieta užmėgsti ryšį su Baltarusija. Ar jis e, pasiteisina? Stuart. Pone Stuart. Uh, thank you. Ačiū. Pirmiausia, klausimas, kuris jau anksčiau man buvo skirtas, iš dalies jau buvo atsakytas pono Liubašenko. Buvo klausima, ar Europos e, Sąjunga uh, E, išvelgia potencialių priešų. Atsiprašau, ar ES yra įvertinama kaip potenciali priešė ar bendradarbiavimo partnerė. Aš galiu pasakyti, kad pagal mūsų tyrimus mes esame potenciali bendradarbiavimo partnerė. Ir e, tie santykiai su Rusija akivaizdžiai jaučiami ir kokią įtaką jie daro. Žmonės e, neretai patys nenori, kad jie būtų verčiami apsispręsti, jie nori bendradarbiavimo su visais partneriais. Ir ES pirmiausia yra ver, siejama su ekonominiu klėstėjimu. Aišku, šiek tiek e, ta perspektyva dabar nublanko, e, kai prasidėjo krizė ekonominė bet bendrai ES yra siejama su įvairių teisių apsauga. Kalbant apie visą klausimų e, grupę apie Rusijos vaidmenį ir sąlygų nustatymą. Manyčiau, kad reikia išskirti bent dvi sritis. Reikėtų persvarstyti ES ir Rusijos politiką, ne tik galvojant apie e, dabar Rusijos vykdomą veiklas prieš kaiminės valstybės ar su kaiminėmis valstybėmis, bet ir galvojant apie e, įvykius e, Rusijos viduje. Nebūtinai tą reikėtų susijęti su rytų partnerystės tolesnė eiga. Mano nuomonė, rytų partnerystė nebuvo sukurta kaip geopolitinis instrumentas. Ji neturi tam tarnauti, nėra tam pritaikyta. Aš manau, kad sąlygos turi būti gyvendintos ir ES turi būti nuosekli e, palaikydama santykius su rytų partnerystės valstybėmis. Turėtume vengti tokių kaltinimų, kad e, iš ES pusės yra taikomi dvigubi standartai. Dėl e, netrukus priimsiamų sprendimų Vilniuje dėl asociacijos sutarties su Ukraina Manau, kad ir čia reikėtų laikytis tokio nuseklaus požiūrio. Nepakanka pasirašyti dokumentą, nes e, Rusija kelia grėsmę ir aš tikrai e, tikiu, kad e, Rusija turi strateginį tikslą išlaikyti tas valstybės savo glėbyje, neleisti jums priartėti prie Europos Sąjungos. Aš manau, kad šis Rusijos tikslas tapo pakankamai akivaizdus per pastaruosius uh, per pastarąjį laikotarpį. E, dėl pasiūlymo uždrausti importuoti Rusijos vodką, manau, kad reikėtų sistemingiau, nusekliau šios klausimus spręsti ir kalbėti apie Rusijos įsipareigojimus PPO rėmose, Europos tarybos rėmose, pagal įvairiausias konvencijas ir kitus tarptautinius sustarimus, kuriuose Rusija aktyviai dalyvauja. Ukrainai tai reikštų, kad sprendimas dėl asociacijos sarties pasirašymo turėtų būti padarytas pagal sąlygas numatytas tarybos išvadose priimtose praėjusiu metu gruodžio mėnesį, o ne pagal e, geopolitinius e, interesus. Pone Šulcai, jūs pateikėte klausimą dėl to, kokios įtakos pilietinės visuomenės formas turi partnerystės valstybėse Manau, kad ta įtaka dar yra gana ribota. Viena iš priežasčių yra tai, apie ką aš jau kalbėjau. Iškyla pavojus, kad šis formatas taps elitinių NGO for, susitikimo vieta. Kaip ponas Liubašenko sakė, kad rytų, rytų partnerystė kartais atrodo tarsi elitinis projektas. Reikia padaryti Reikia stengtis labiau, kad būtų užmėgstas ryšys tarp pilietinės visuomenės formo ir tikrosios visuomenės atitinkamose valstybėse. Ačiū. The, my somewhat abstract thoughts aš abstrakčiai norėčiau pamastyti apie paskatas ekonominiam augimui ir manau, kad gilaus nuoseklaus laisvos priekybos susitarimo rengimas buvo klaida nuo pat pradžių, bet tai jau yra istorija ir mes tos istorijos nepakeisime. Su tokia įdomia išimtimi, kai buvo iškeltas klausimas, ką daryti su Ukraina. Atsiprašau, Armėnija, sako kalbėtojas. Nes Armėnija panašu, kad prisijungs prie muitų sąjungos. Ir aš manau, kad čia sprendimo reikia ieškoti pagal PPO plus pagerintą rinkos prieigą ir plus, plus mobilumą. Normos, normatyvinių aktų derinimas. Tai yra gilaus išsamaus laisvos priekybos zonos teigimo sąlyga. Tų, tų dalykų matyt reikia atsisakyti. Taigi tai reiškia, kad mes turėtumėme laikytis bendrų pozicijų ir nuomonės apie kaimynus. Aišku, reikia diferencijuoti kaimynus, nes tikrai jie nėra identiški. Ir aš, kai kalbėjau apie istoriją, kitus dalykus tą turėjau omenyje. Na ir kodėl kiekviena, ne viena valstybė iš partnerystės šalių negali pasivyti pažangesnių šalių dažniausiai tai priklauso nuo tų priežasčių, kurios yra būtent specifinės tai šaliai. Na ir tos sąlygos, kurias naudosime, turi būti suteltos į tuos specifinius klausimus. Ir tai nėra nauja problema. Tarptautinis valiutos fondas su tuo kovoja jau dešimtmečius. Ir tam tikrą prasme su visomis narėmis galbūt reiktų elgtis vienodai, tačiau vis tiek reikia išvelgti kiekvienoje šalyje tuos tam tikrus e, pažangą ribojančius elementus ir daugiausia dėmesio jiems ir skirti. Aš manau, kad Rusijos bauginimo strategija tikrai nėra produktyvi. Blogiausiu atveju tai galėtų privesti prie santykių prastėjimo, blogėjimo, tačiau nebūtinai taip turėtų nutikti, nežinome, kad rusai dažnai įsitraukia į neproduktyvę veiklą ir po to, kai jau sužino, kad tai rezultatų neduoda, jos atsisako. Pasinaudodami kokiais tai e, motyvais. Muitų sąjungos santykis su artimesniais santykiais su ES yra gan sudėtingas. Čia svarbiausia yra tai, kad ką mes bedarytumėme, turėtumėme laikytis nusistovėjusių tartutinės priekybos taisyklių, investavimo taisyklių ir nebandyti išrasti naujų dalykų. Ir tai, apie ką kalbėjo Stuartas, ponė Stuart, kai kalbėjo apie PPO vaidmenį santykiuose su Rusijos bauginimais. Aš manau, kad iš tiesų tai yra labai e, teisinga mintis. Dėkoju. Ponios ir ponai, mano vertinimu ES tikslas turėtų būti ne gera atmosfera ir santykiai su kaiminėmis, nedinamiški santykiai. Realus tikslas yra siekti pokyčių tose šalyse. Kurti šiuolaikišką demokratinę valstybę ir kokiomis priemonėmis tą galėtumėme daryti siekdami šio tikslo. Aišku, reikia daugiau pinigų, tačiau aš manau, kad net ir keturis kartus didesnė suma, kažin ar duotų rezultatų, kurių tikimasi. Re, reali priemonė, kurią gali pasinaudoti ES, yra DFCTA ir vizų liberalizavimas. Vizų panaikina, pan, panaikinimas. Tai yra vienintelė priemonė, kurie, kuri leistų pasiekti esminių pokyčių uh, rytų partnerystės šalyse. Toks būtų mano patarimas. Ko nori Ukrainos visuomenė, buvo toks klausimas. Kalbant apie Rusiją ir ES, pagal nuomonės apklausą, 45 procentai ukrainiečių maždaug norėtų asociacijos sutarties su e DCFT su ES, o kiti renkasi Eurazijos muitų sąjungą su Rusija. Bet įdomu tai, kad ukrainiečiai nori Europos sąjungos ir remia, o senoji karta remia muitų sąjungą su Rusija. Ir maždaug 20 procentų ukrainiečių save laiko europiečiais. Dabar apie Rusiją. Rusija išgyvena imperinio nuosmukio laikotarpį. Ir tai yra iššūkis ir ES, būtent kaip reaguoti į tas priemonės, kurios mūsų vertinimu nėra draugiškos ir primtinos. Aš nematau kitų galimybių, kaip tik dialogas su Rusijos elitu. Nors, aišku, elitas nėra vientisas, ten yra skirtumų, taip pat ir su visuomenė ir jokių draudimų, degtinės draudimų ir panašiai. Aš manau, kad toks draudimas būtų visiškai nesuprastas Rusijos visuomenės. Taip pat turėtumėme įtraukti Rusiją į tam tikrus rytų partnerystės projektus, kaip trečiąją šalį, trečiąją valstybė. Jos įtraukimas į tam tikrus procesus būtų įmanomas pagal dabartinį rytų partnerystės teisinį pagrindą. Ir dar vienas klausimas. Būtent, e, kuris buvo užduotas vokiškai, dėl to, ką galėtumėme padaryti, kad e, įveiktumėme informacinį deficitą. Pasakysiu paprastai, kuo daugiau informacijos, tuo draugiš, kuo draugiškesnis požiūris į visų politiką, kuo racionalesnės dėrybos su konsulatais ir taip pat daugiau informacijos visą tai būtų naudinga. Ir na, dabar norėčiau skaipti dėmesį į tai, kad dabar Ukrainoje Yra daug reklamų, kur Europos Sąjunga yra vaizduojama kaip regionas, kur kalbama tik viena kalba - anglų kalba. Kur Europos Sąjunga yra vaizduojama kaip organizacija, kur dėmesys skiriamas tik tai lytinių mažumų teisų propagavimui. Būtent tokias reklamas matome Ukrainoje, spaudoje, internete. Taigi tam, kad e, įveiktumėme tuos stereotipus, ES turėtų geriau informuoti ir draugiškiau ir racionaliau elgtis su vizų politika. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju už mums šiandien patiktą informaciją. labai norėtumėme gauti raštu e, tuos tekstus, jeigu galėtumėte juos perduoti. Tokiu būdu mes galėtumėme ir vėliau palaikyti santykius su jumis iki Vilniaus vadovų susitikimo. Taigi dėkoju už jūsų darbą ir pastangas ir už pateiktą mums šiandieną informaciją. Ponas Angurakis dar norėjo pasisakyti. Bet norėčiau pasakyti, kad mes manome, jog Europos Sąjunga daug dėmesio skiria lygių teisių klausimų ir toks yra, tuo mes išskiriamės nuo Maskvos. Sprendimai dėl to, kas gauna finansavimą projektams, tokie sprendimai nėra priimami nei Briuselėje, nei Maskvoje, jie priimami atskirose valstybėse. Pavyzdžiui, Ukraina yra atskira visuomenė ir jie patys priima savo sprendimus. Taigi, dėkoju. Hello, Mr. Brock. Hello, hello. Meine Damen und Herren, ich darf den nächsten Tagesordnungspunkt eröffnen. Ponios ir ponai, norėčiau perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Dabar kalbėsimės su kolegomis e, Armenijos, Azerbaidžiano, Gruzijos delegacijos kolegomis. Tai yra to šalys, kur yra labai svarbių vystimosi problemų. E, prašau tylo, sako pirmininkas. Prašau liautis kalbėjus. Aš norėčiau pasveikinti Gruzijos teisingumo ministrę kuri papasakos apie naujausius pokyčius Gruzijoje, ypač kalbant apie teisingumo sektorių. Taip. Pone Zulukianė, labai e, malonu iš čia matyti prieš rinkimus, prieš Vilniaus vadovų susitikimą, nes matome, kad ir Rusija dabar daro šiokį tokį spaudimą Mes praeitą savaitę gerą rezoliuciją patvirtinome Strasbūrę. Matome, kad atitinkama partija dabar yra vyriausybėje, matome, kad vykdomos reformos, teismų reformos. Tai buvo labai svarbu, kalbant apie Gruzijos svajonės partiją. Ir matome, kad pirmoji teismų reformų fazė jau įvykusi. Gal galėtumėte su mumis pasidalinti savo mintimis, kas atlikta, ką reiks dar padaryti. Aišku, mes e, turime problemų dėl selektyvaus teisingumo motivuotų bylų. Dažnai matome, kad nėra vykdomas teisingumas ir e, atitinkama iniciatyva bus pradėta įgyvendinti sausio mėnesį Venecijos komisija čia e, bus įsitrauks į tą darbą. Kalbam apie bendrai visą teisingumo sistemą. Jūs esate tas asmo, kuris daug dirbote žmogaus teisų teisme. Jūs sakote, kad galbūt Strasbūro teisme geriau būtų svarstomi atitinkami ginčiai. Aš manau, kad Buvo žengti svarbus žingsniai, taip pat jūs siekite laisvų, sąžiningų rinkimų, kaip rengėtės tiems rinkimams, koks vyrauja klimatas Gruzijoje, ar jau yra rengiamasi rinkimams. Taip pat savivaldybių taryboje tarybos daro tarybos susiduria su vyriausybės spaudimais ir ar yra daroma atliekami tyrimai dėl tokių bylų. Uh, Kitų metų gegužės mėnesį vyks rinkimai ir tikimės, kad laisvų, laisvų sąžininkų rinkimų būdų bus pakeista valdžia tarybos ir e, savivaldybėse. Tikimės, kad bus užkirstas kelias smurtas e, prieš, smurtui prieš mažumas, religinės ir kitokias. Jūsų premjeras rugsėjo antrą dieną parašė oficialų raštą, kad atsistatydins po prezidento rinkimų. Ką tai reiškia, turint omenyje jo, jūsų šalies politiką, politikos testinumą ir kaip jūs interpretuotumėte jo interviu, būtent, kad jis tikrina muitų sąjungą. Ką tai reiškia? Kokia yra jūsų nuomonė apie tą muitų sąjungą ir jo pareiškimą apie ją? Norėčiau Jums pasakyti, kad mums būtų labai svarbu užtikrinti, kad Vilniaus viršūnių stikimas būtų sėkmingas ir jeigu bus tinkamos sąlygos, tuomet bus parafuotas sutarimas su jūsų šalimi ir galbūt jūs galėtumėte mums šiame procese padėti. Taigi, prašau žodis jums. Thank you. Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė, garbingi nariai. Šiandien man didelė garbė kalbėti Europos parlamento AFET komitete. Ir šiandien norėčiau pristatyti Gruzijos planus, atsižvelgiant į Vilniaus vadovų susitikimą dabar susidurėme su bandymais ir iššūkiais. Mes tikimės AFET komiteto ir pirmininko broko palaikymo, apie tai mes girdėjome neformaliame užsienio reikalų komitetų sustikime Vilniuje praėjusią savaitę. Aš nenorėčiau pateikti dar vienos politinės deklaracijos. Aš norėčiau pakalbėti, kas bendro ES ir Gruzijos politikoje. Aš esu atsakinga už Gruzijos ateitį, todėl norėčiau kalbėti labai taikliai. Mes siekiame institucijų demokratijos, norimės, norime ES integracijos, norime integruotis ekonomiškai su Europos Sąjungoje, sąjunga. Tai yra labai svarbus uždaviniai būsimai Gruzijos vyriausybei. Be to turime gyvendinti uh, įsipareigojimus ir atitikti ES normas, turime užtikrinti teisingumą ir žmogaus teisų apsaugą. Gruzijos e, teisingumo ministerija yra ta, kuri atlieka e, pakeitimus mes e, steigiame įvairias platformas, kuriuose galėtų dalyvauti pilietinė visuomenė. E, mums labai svarbus dalyvavimas viešuose susitikimuose, svarbus grįžtamasis ryšys priimant sprendimus. Nei vienas dokumentas nepateikiamas vyriausybei, nepasikonsultavus su pilietinė visuomenė, bet to mums labai svarbus e, informacijos pateikimas visuomeniai, visuomeniai švietimas. Labai stengiamės, kad informacija būtų prieinama visuomeniai. Didėjant pasitikėjimui, rengiantis Vilniaus vadovų susitikimui, mes jau pradėjome e, as well before receiving the association agenda. For instance, the recent draft law prepared by our Pradėjom perkelti ES teisinę patirtį. Parlamentui jau buvo pateikti pasiūlymai. Taip pat e, siekiame asociacinę sutartį perkelti ir įgyvendinti. Mes taip pat stengiamės užtikrinti konstitucinę laisvę. Jau buvo e, parinkti dokumentai vizų liberalizavimui. Teisingumo ministerija dirbo kartu su kitomis ministerijomis. Taip pat buvo parengtas antidiskriminacinis teisės aktas ir nusiųstas tarptautiniams ekspertams. Taip pat e, kovojame su korupcija, parengėme migracijos strategiją. Dabar labai svarbu, kad ES ekspertų misija atvyktų ir puikiai įvyktų spalio viduryje. Mūsų politika, remia, mūsų politika remiasi ES politika. Antidiskriminaciniai teisės aktai yra labai svarbus. Ateityje mes nenorėtume uh, kad valstybei pasikartotų tokios situacijos, kurias jūs paminėjote prieš e, keletą akimirkų. Diskriminacija yra labai svarbi, mes e, e, rengiame naujus antidiskriminacijos teisės aktus, taip pat vadovaujamės jau egzistuojančiais. Bet to neštumas, motinystė, seksualinė orientacija ir lyčių lygybė. Disk, antidiskriminacijos akte draudžiama, draudžiama Importantly, the scope of the draft law covers public diskriminacija dėl daugelio priežasčių lygiai taip pat kaip ir Europos e, Sąjungoje, norėdami užtikrinti inspektorato, e, inspektoriaus patikimumą, jis nepriklauso jokiai e, politiniai partijai. Šis įstatymas bus priimtas bendradarbiavus su visuomenė visuomenė ir toliau yra įtraukiama į įstatymų prieimimo procesą. Šis projektas buvo pateiktas pilietiniai visuomeniai, diplomatinėms atstovybėms, taip pat religinėms ir etinėms mažumoms. Jų buvo paprašyta pateiki, pateikti pastabas. Prezident parlamento rinkimai. Atsirandant, atsiradus pluralistiniam, pluralistinėms gairėms, e, rinkimai vyks demokratiškai, mes norime, kad jie vyktų skaidrioje aplinkoje, prašome, kad rinkimai būtų vykdomi skaidriai stengiamės, Teisingumo ministerija stengiasi, kad nebūtų vykdomi jokie įstatymų pažeidimai organizuojant rinkimus. Kreipiamės į visas pagrindinės institucijas, ministerijas, politinės partijas, rinkimų institucijas, vietinės institucijas, Teisingumo ministerija, taip pat stebės priešrinkiminės ir rinkiminės, rinkiminius procesus. Būdama komisijos pirmininkė, aš nesenai lankiausi viename iš regionų, kuriuose pasikeitė personalas. Ir tai sukėlė mūsų partneriams ir pilietiniai visuomeniai daug klausimų situacija beveik visose vietos valdžios institucijose yra stabili. Visi supranta, kad šie rinkimai yra labai svarbus, nes praėjusiais metais e, teikiamis priemonėmis buvo perleistos galios, o dabar ir prezidentas pasikeis rinkimų metu be jokių uh, žiaurumų. Aš prisimenu, kad e, praeisiais metais spalį e, rinkėjai balsavo vadovaudomėsi teisės aktais. Dabar vadovausimės 214-217 metų gairėmis ir stengsime užtikrinti daugiau už daugiau principą. Teisėjai. The new reconstituted high Naujas at, nauja atkurta aukštoji teisingumo taryba pradėjo veikti, kai buvo paskelbtas naujas reformų etapas prieš savaitę. Ten yra nuvar, išvardinti teisėjų paskirimo ir kilimo karjeros laipteliais kriterijai ir įvardinti kai kurie konkrečių teisėjų atvejai. E, greta teismų sistemos baudžiamojo te, teis, baudžiamasis kodeksas ir administracinių pažeidimų kodeksas bus peržiūrėti šiais metais nukentėjusių teisės bus priderintos ES standartams, o nepilnamečių teisingumo reforma dabar kaip tik vyksta ir tai yra derinama su ES sistema ir bus parengtas atviras kodeksas, kodeksas nepilnamečiams. Prokuratūros paslaugų reforma yra kitas svarbus e, baudžiamojo teisingumo sistemos reforma. Šios reformos tikslas yra sustiprinti institucinę nepriklausomybę, kad ji galėtų atlikti savo funkcijas bešališkai ir objektyviai. <clears throat> tai reiškia, kad visos e, prokurorų galios jau yra suteiktos e, pagrindiniams valstybės prokurorams atskirose baudžiamosiose bylose Gruzijos pagrindiniai teisėjai e, galės veikti be politikų įsikišimo. Politikai neturi jokių teisų šio požiūriu. Kitas dalykas - teritorinė ir teminė e, jurisdikcija. Šiuo metu ji yra pribota tik tai tam tikromis nusikaltimų rūšimis. Taip pat yra kalbama apie piliečių dalyvavimą e, teisingumo vykdyme ir pasitikėjimo teisingumo sistema atkūrimą. Mūsų reformų darbo atvarkė e, yra numatyti įgyvendinama kartu su finansavimo mechanizmų numatymu. Mes rengiame labai atidžiai veiksmų planus, nustatydami aiškius uh, E, laiko terminus, veikimo rodiklius ir taip pat numatydami biudžetą. Veiksmų planai šiuo metu yra kaip tik tai atnaujinti, bandant atsižvelgti į teisingumo reformų tikslus artimiausiams metams. Prieš baigdama, aš norėčiau paminėti vadinamąjį e, įstatymą dėl teisingumo pažeidimų. Mes gavome rekomendacijas iš įvairių nevisybinio organizacijų, teisės ekspertų, uh, įvairių užsienio Gruzijos ekspertų ir taip pat gavome Venecijos komisijos nuomonę ir mes atsižvelgėme į visas rekomendacijas, kurios atsispindi toje nuomonėje. Šis įstatymas nereiškia, kad egzistuoja alternatyvi teisingumo sistema, ar yra kuriama Gruzijoje. Šis įstatymas reiškia, kad keli tūkstančiai gruzinų jiems bus leidžiama teikti paraiškas komisijai, kurios nariai bus renkami iš pilietinės visuomenės. Tai bus teisininkai, turintys didelę patirtį, juos skirs parlamentas ir bus analizuojami dokumentai, bylų medžiaga prieš, jeigu nori pareiškėjas, prieš bylai patenkant į teismą ir tuomet teisėjas jau tars lemiamą žodį e, dėl kiekvienos baudžiamosios bylos. Ir tie žmonės negali kreiptis į Strasbūro teismą dėl to, kad tos paraiškos, tie skundai nepatenka į šešių mėnesių laikotarpio taisyklę. Pono premjero atsistatydinimas buvo sutiktas kaip bloga žinia kabineto narių, tačiau jis prašė kiekvieno kabineto nario paramos ir mes esame pasirengę jam padėti užbaigti politinius teisinius reformos darbus. Mes pradėjome dirbti praeitais metais, o po prezidento rinkimų mes tikimės, kad viskas vyks skaidriai, jis galės pasitraukti ir gyventi palikęs didžiulį palikimą. Aš pabaigai galėčiau pasakyti, kad pirmiausia, ministro pirmininko ryštas, dabartinės vyriausybės noras už, įtvirtinti demokratiją. Tai nėra tik tarptautinių institucijų ar kitų išorės veikėjų norų tenkinimas. Tai pirmiausia mūsų vidinis noras. Ir tai buvo pats svarbiausias veiksnys, leisint, le, leidęs e, Gruzijos svajoniai gauti valdžią praeitais metais. Tai e, viskas grindžiama teisinės valstybės principais, kurie yra universalūs visai Europai ir e, Gruzijos žmonės yra Europos dalis. Antr, antroji mintis. Tų vykstančių pokyčių esmė yra ta, kad viešo administravimo institucijos, kurias mes kūrėme, e, ne kaip pavieniai asmenys, ne kaip premjeras, ministras ar kažkas kitas, band, band, bandantis įtvirtinti teisinės reformos procesą. Mes siekime sukurti tokią sistemą, kuri išgyventų prie bet kokio ministro ar bet kokio politiko. Viešo administravimo institucijos turi būti atviros, įtraukiančios, skaidrios, kuriomis pasitikėtų piliečiai. Būtent to mes ir siekiame. Mes einame atliekame įvairius darbus. Tai yra didžiulis iššūkis. Tačiau grįžti atgal negalime, nes Gruzijos žmonės, ES partneriai, Europos parlamentas tikisi, kad mes sieksime Europos integracijos ir Vilniaus viršūnių sutikime ir vėliau. Kartu su jumis, su savo bičiuliais mes galėsime atlaikyti iššūkius ir ši Gruzijos vyriausybė, aš tikrai tikiu, paliks savo palikimą Europinę stiprią demokratiją įtvirtins e, Gruzijoje, kurią vėliau perims e, visos būsimos Gruzijos vyriausybės. Dėkoju. Ačiū. Dabar e, pradėsime diskusijas. Pirmiausia, pasisakys Kovanovas, kuris yra delegacijos vadovas. Ačiū pirmininkė. Aš tęsiu čekų kalbą savo pasisakymą. Ponios ir ponai, kadangi esu Europos parlamento delegacijos atsakingos už bendradarbiavimą su Armenija, Azerbaidžanu ir Gruzija vadovas, aš norėčiau pasakyti, kad esu labai laimingas, jog turime šiandien galimybę susitikti su ministre ir pasikalbėti su ją. Pagrindinis mano delegacijos uždavinys yra bandyti užtikrinti aukščiausios kokybės santykius su šalimis, tai yra Armenija, Azerbaidžianu ir Gruzija. Praeitais metais, kai dalyvavau rinkimų stebėjimo misijoje, aš pats pamačiau, kaip viskas vyko e, Gruzijoje ir Tbilisyje. Mes stebėjome daugiau nei 20 rinkiminių apygardų ir ten matėme ir linksmybės, ir džiaugsmą po to, kai buvo paskelbti rinkimų rezultatai. Mes stebėjome tikrai labai taikius procesus, taikius rinkimus. Ir dabar išgirdome, kad pirmąjį kartą šalies istorijoje buvo surinktas bendras Europos parlamento ir Gruzijos parlamento susitikimas be rezoliucijos. Ir šiek tiek neramina tai, kad egzistuoja skirtumų, nesutarimų tarp opozicijos narių ir vyriausybės parlamento narių, valdančiosios daugumos narių, taigi turime žiūrėti, kaip būtų galima pagerinti santykius ir bendradarbiavimą tarp visų e, suinteresuotų šalių. Daugelis mūsų keliausime greitai į Gruziją ir pasinaudosime tą progą, pažiūrėsime, kaip viskas klostosi vietoje ir aš asmeniškai, ir čia norėčiau padėkoti ministrai dar kartą, kad jie atvyko ir sutiko pas, apsikeisti su mumis e, nuomonėmis. Dėkoju. E, dabar žodis pranešėjui. Panas Sachanov kalbėjo čekiškai, tai aš tada lenkiškai kalbėsiu, kad tiksliau išreikščiau savo mintis. Pone ministrė, labai trumpai norėčiau išsakyti savo mintis. Aš dažnai keliu Gruzijos klausimą čia parlamente. Ir dažnai susitinku su Gruzijos atstovais. Ir aš norėčiau Jums padėkoti už labai atvirą požiūrį, už tai, kad mielai sutikote pasikeisti su mumis informaciją, taip pat padėkoti už Jūsų sprendimus, už Jūsų sprendimą, e, kurio pagrindu apie švilį galėjome kelis kartus aplankyti. Ir aš norėčiau kreiptis į jūs kaip valdančiosios koalicijos atstovę Gruzijoje ir kreiptis jūsų prašymu, nes aš manau, kad būsimi prezidento rinkimai Gruzijoje bus labai reikšmingi. Ir tikrai dauguma Gruzijos žmonių, manau, mano tą patį. Nors prezidento galios yra sumažintos, tačiau vis tiek tie rinkimai yra labai svarbus. Ir jie taps tokia nacionalinė švente. Ir aš tikiuosi, kad rinkimai vyks tikrai esant pačioms geriausiams aplinkybėms ir pačioje geriausioje atmosferoje. Jūs atstovaujate valdančiai koalicijai. Ir aš manau, kad dėl to jūs privalote padaryti viską, kad būtent taip ir nutiktų. Būtent to jūsų ir prašau. rengiantis rinkimams galbūt būtų galima pagalvoti apie politinę amnestiją. Yra įvairių būdų, kaip tą būtų galima padaryti. Yra nemažai būdų, kaip būtų galima pasirūpinti, kad tie žmonės, kurie laukia teismo bylos, teismo bylos svarstymo, kad jie nebūtų e, e, pagal kardomai kardomąją priemonę sulaikomi, kad nebūtų atimti iš jų pasai ir panašiai. Vietoj to kardomojo sulaikymo galbūt būtų galima, aš tikrai, jo atsisakius būtų galima pagerinti santykius Europą. Ačiū. Ana Gomeš, ministrė, aš praeitų metų Liepos mėnesį pirmą kartą lankiausi jūsų šalyje Ponas Danžan tada vadovavo delegacijai, tai yra saugumo ir gynybos e, pakamčio pirmininkas ir ta tema buvo pagrindinis mūsų klausimas. Ir žinoma, mes kalbėjome su daugybė žmonių ir aš tikrai labai džiaugiuosi galimybę apsilankyti jūsų gražioje šalyje, pajausti tą istoriją ir aš jaučiau tuos aiškius saitus tarp kultūrų ir civilizacijų. Uh, Tačiau turiu pasakyti, kad mane trikdė. Trikdė tos rytis, už kurias jūs esate atsakinga kaip teisingumo ministrė. Ir tai yra svarbu, nes tai yra glaudžiai susiję su skaidrumu ir būsimų prezidento rinkimų patikimumu, kurie yra labai labai svarbus, kaip jūs pati pabrėžėte. Mane trikdė tam tikri elementai, uh, kurie tarsi rodė, jog e, egzistuoja selektyvaus teisingumo procesas. Mes lankėmės Marevešvili, aplankėme Marevešvilį buvusį premjerą kalėjime ir mane trikdė tai, kad jau dviejų, du su pusę mėnesio jis sėdi kalėjime ir negali aplankyti šeimos, šeima jo negali aplankyti. Ir mes kėlėme panašų klausimą su jūsų, e, jūsų kolegoms ir panašu, kad per tą laiką ta problema buvo išspręsta, tačiau Mane trikdė ir tai, kad jis galėjo būti absoliučiai realus kandidatas į prezidentą, į prezidentus. Ir tai, kad jis buvo įkalintas ir kad jam buvo pateikti kaltinimai, nesvarbu, kokie ten jie būtų, korupcija ar panašiai, bet keista, kad nebuvo jokio pavojus, kad jis pabėgs. Ir tas teisėjas, kuris e, jį pasodino į kalėjimą prieš bylos svarstymą, pats buvo susijęs su, tuo, su asmeniu, kuris e, buvo nuteistas korupcija, kai jis buvo vidaus reikalų ministras. Bet tokie dalykai neramina. Ir aš tikiuosi, kad jo teismas įvyks greitai, galima greičiau, nes priešingų atveju selektyvaus teisingumo kvapas išliks. Taip pat mane trikdė ir tai, kad e, gavome informacijos apie išrinktas valdybės e, šalyje, kurios kvestionavo rinkimų rezultatus anksčiau ir politinio smurto matėme prieš oponentus ir nepykantą pagristų kalbų prieš homoseksualus mažumas, kurie nėra ortodoksai ir taip pat ekstremistinių grupių sustiprėjimą, tokių kaip Irma Inaviešvili, man atrodo, ji vadovauja vienai tokių grupių, Irma Ivanašvili. Taigi visos tos rytys priklauso jums. Ir mane neramina tai. Ir aš tikiuosi, kad tos problemos bus išspręstos prieš rinkimus. Dėkoju. Mrs. Nibler. Nikolai, Nikolai. Nikolai. Pone Nikola, dėkoju, e, ponė pirmininkė, ministrė. Neaišku, ar čia reikėtų kalbėti apie e, selekt selektyvų teisingumą. Apie selektyvų teisingumą galim pakalbėti, kalbant apie bet kurią valstybę. Iš tiesų, teisingumo ministerija užtikrina nešal, nešališkumą ir kitus pagrindinius principus. Aš turiu tik vieną trumpą klausimą jums. Kaip jūs vertinate polic, politinį korupcijos lygmenį Gruzijoje? Dėkuoju. Yeah, thank you. Thank you, Chair, and also welcome to this house. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir sveiki atvykę, ponė ministrė. Kalbant apie tai, ką mano kolegos jau minėjo, norėčiau dar vieną pastabą pasakyti, kuri susijusi su pirmininko Broko pastaba. Premjeras teigia, kad jis atsistatydins Armenijai nusprendus įstoti į muitų sąjungą, jūsų premjeras pasakė, kad e, neprieštarauja, kad e, Gruzija įstotų į muitų sąjungą ir jūs taip pat kalbėjot apie tai, kad sie, Gruzija siekia bendradarbiavimo su ES ir čia aš matau tam tikrą prieštaravimą. Ar galėtumėt pasakyti, ar tai yra visos vyriausybės nuomonė ar jūsų asmeninė nuomonė? Dar dėl kelių aspektų, kurie buvo paminėti. Jūs teigiate, kad Gruzijai ateityje teks priimti sprendimą ar leist really statyti minaretus e, jūsų šalyje? juk yra ir kitų religinių bendruomenių, kurios norėtų turėti uh, religinius pastatus. Kalbant apie gėjus ir lesbietės, uh, gegužės 17 dieną vyko žiaurų susiremimai ir jūs sakėte, kad žmonės, kurie buvo apkaltinti žiaurumu, uh, E, bent du iš tų žmonių buvo šventikai. Ir dabar girdėjau, kad e, trūkstant įrodymų šie kaltinimai buvo atšaukti. Tačiau juk buvo protestuojama, juk buvo žiaurumas, kodėl visa tai vyko. Kodėl buvo imtasi žiaurių priemonių prieš taikius žmonės, ar galėtumėt paaiškinti? Uh, ši homofobija egzistuoja jūsų šalyje ir aš manau, kad homofobijos lygis ateityje auks. Jūs kalbėjot apie antidiskriminacijos įstatymą. Aišku, kad procesas vyko labai gerai, kad jūs e, įtraukėte e, besidominčias šalis, e, pilietinę visuomenę, tačiau reikia, kad būtų priimtas įstatymas, bet ar jis bus priimtas dar iki rinkimų, kodėl procesas toks lėtas? Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra uh, e, Marebešvilio įkalinimas. Atsiprašau, kad, bet kolega irgi kalbėjo ilgėliau. Buvusioj vyriausybei buvo kalt, pateikti kaltinimai privačios nusavybės konfiskavimu. Kokia situacija dabar, ar yra uh, rasta kokių įrodymų, ar yra kokių duomenų. Dėkoju. Last but not least, me... Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Savo pristatymę teigiate, kad nenorite šiandien kalbėti iš politiko perspektyvos. Tačiau manau, kad būtų naudinga apibriežti ir paaiškinti premjero pareiškimus dėl Eurazijos, dėl prisijungimo prie Eurazijos regiono. Armenija Konfirmacion clara y contundente en este sentido. Nes Armenija pareiškia, kad nori prisijungti prie Eurazijos muitų sąjungos, o kokia padėtis yra Gruzijoje. Kitas dalykas, jį jau taip pat minėjo mano kolegos. Vidaus reikalų ministras ir premjeras buvo paleistas iš kalėjimo penketą kartų ir dabar jis vėl yra įkalintas. Žinau, kad dabar vykdote teisinės reformas, bet žmogus vis dar yra kaltinamas ir tikrai nereikėtų vykdyti selektyvaus teisingumo. Jūs, vyriausybės narė, šiandien labai rimtai kalbė, kalbėjote ir aš noriu, kad jūs pasisakytumėt, ar tikrai norite pasirašyti susitarimą su Europos Sąjunga. Dėkuoju. Um, thank you for these welcome. Ačiū už klausimus, ačiū už e, malonės, e, priimim, pri, svetingas kalbas. Kadangi aš geriausiai jaučiuosi kalbėjimą prancūziškai, tai toliau kalbėsiu prancūziškai. E, kalbant apie sunaikintus archyvus, aš galiu pasakyti, kad kai nepaslaptis, kad kai mes pradėjome e, dirbti e, vidaus reikalų ministerijoje, atradome daugybę valandų audio ir video įrašų padarytų slaptai Tuos įrašus e, padarė vadinamojo konstitucinio saugumo agentūra, kuri be kita ko savo slaptuosius įrašus e, vykdydavo vidaus reikalų ministro Mirabišvili įsakymu. Tie slapti įrašai gali būti padalinti į dvi dalis. Ir e, mes vadovavomis e, pono Mambero e, nurodymais tiksliai. Pirmoji dalis tų įrašų tai yra video medžiaga apie privatų asmenų politikų gyvenimą, intimų politikų gyvenimą. E, tai yra politikai, kurie tuo metu buvo opozicijoje. Taip pat žurnalistų privataus gyvenimo uh, ištraukos. Daugiausia tai yra žurnalistai kritikavę tuometinę valdžią. O dar labiau šokiravo tai, kad tose video buvo ir privačių bei intimių gyvenimo scenų e, iš žmonių, kur, ir gyvenimų, žmonių, kurie priklausė valdžios komandoms gyvenimo, kas iš tikrųjų nustebino, bet mes galim tik spekuliuoti, kodėl tai buvo padaryta. Ką mes darėme su kolegomis iš vidaus reikalų ministro? Uh, Keturi pilietinės visuomenės atstovai ir kai kurie vidaus reikalų ministerijos atstovai e, praleidome daug dienų bandydami e, peržiūrėti tos įrašus, jos užplombuoti ir galiausiai, leidžiant e, ministrams, mes juos viešai sunaikinome, dalyvaujant žiniasklaidai. Žiniasklaida tų e, įrašų e, sunaikinimą transliavo tiesiogiai. Ir tai galima, galima būtų pasakyti, kad tie įrašai yra sunaikinti. Bet tuo viskas nesibaigia. Gruzijos visuomenėje egzistuoja baime, kad yra šių įrašų kopijų, kurias senieji vyriausybės nariai galbūt išsinešė iš tų archyvų. Uh, Ir e, dabar tie žmonės nebėra valdžioje ir galbūt jie netgi pabėgo iš rinkimų, e, iš valstybės po praėjusių metų spalio pirmos dienos rinkimų. Kad e, tos kopijos vieną dieną neiškiltų į paviršių ir kad negalėtų būti naudojamos šantažuoti kai kuriuos asmenis. Uh, Mes e, kartu su kolegomis iš vidaus reikalų ministerijos pateikėme parlamentui įstatymo projektą, kuris stiprina sankcijas už e, nelegalių kopijų naudojimą. Šiandien tokių nelegalių kopijų e, naudojimą yra baudžiama baudomis. Ir žmonės, kurie bandytų piknaudžiauti tokiais įrašais, E, mūsų nuomonė turėtų būti baudžiami kur kas griežčiau. E, mes e, manome, kad bauda yra netinkama kaip sankcija. Ir aš manau, kad mes turime rasti sankcijų, kurios atgrasytų norą tokiams įrašais naudotis. Kita dalis tų slaptųjų įrašų yra kankinimas ir prievartavimas. Kalinių ir opozicijos narių kankinimas ir prievartavimas E, mes e, radome e, ištisas dėžes įrašų, kurios yra, kurie yra padaryti vidaus reikalų ministerijos tarnybų, kuriams vadovavo ponas Mirabišvili. Tuose įrašuose užfiksuoti veiksmai, kurie gali būti kvalifikuojami kaip nusikaltimai. Dėl tos priežasties tų įrašų mes nesunaikinome, kad e, būtų galima naudoti tai kaip kriminalinę medžiagą. Taigi, e, ir eldamėsi su šia įrašų dalimi mes e, vadovaujamės pono Maran pateiktomis rekomendacijomis. Dėl rinkimų. Mūsų vyriausybė daro viską, ką gali, kad spalio 27 diena taptų nacionalinė švente 72 procentus balsų mūsų partija surinko ir e, tai mes gavome stambiausioje rinkiminėje apygardoje. Tai akivaizdžiai parodo, kad žmonės supranta, kad revoliucinė dvasia turi pagaliau e, baigti dominuoti ir e, mes negarantuojame, ar taip iš tiesų atsitiks. 27 spalio vyksantys rinkimai turi būti skaidrus. Mes negalime garantuoti, kad iš tiesų tai bus, bet e, mes norėtume, kad tai būtų ir jūs galėtumėt patvirtinti, kad mūsų rinkimai buvo teisingi ir valdžia išrinkta teisingai. Selektyvinis teisingumas. Dažnai apie tai yra kalbama per pastarosius mėnesius. Aš galiu vieną dalyką pasakyti. Kaip buvus generalinė Gruzijos prokurorė, atsiprašau, kaip buvęs Gruzijos generalinis prokuroras, kuris atsitraukė iš savo pareigų, mes e, perėmė jo pozicijas, supratome, kad jis negalėjo dirbti. Tas ankstesnis generalinis prokuroras negalėjo dirbti, nes teisėjai diktavo sprendimus ir patys teisėjai turėjo priimti visą išorinį e, spaudimą. E, teisėjams priklausė tarsi viskas. Po to, kai mes perėmėme valdžią, prokurorai suprato, kad teisėjai dabar turi būti laisvi ir jie turi dirbti tam, kad e, įrodytų, jo kažkas yra kaltas. Taigi, generalinio prokuroro tarnybos reforma tęsiasi ir aš sakyčiau, kad ši reforma yra sunkesnė negu teisingumo sistemos reforma. Generalinio prokuroro tarnyba įeina į šią sistemą, bet aš galėčiau čia jums žymiai daugiau papasakoti e, susijusių su generalinė prokuratura. Teisėjai. Teisėjai jau dešimt mėnesių yra laisvi, bet problemos išlieka. E, pasitelkę juridinės priemonės mes leidome teisėjams tapti laisvais ir renkamais, visiškai nepriklausomai nuo e, aukščiausios teisingumo, atsiprašau, visiškai nepriklausomai, juos renka aukščiausios teisingumo tarnybos nariai. Teisėjai e, turi būti nepriklausomi nuo tiesioginių viršininkų įtakos. Šiandien greičiau pateikti nedidelį pavyzdį. E, teisėjas automatiškai nagrinėti bylų negauna. Tribunolo pirmininkas nusprendžia, kas ką nagrinės. Gali būti, kad yra teisėjų, kurie svarsto kabutėse svarbiausias bylas ir teisėjų, kurie negauna tokių kabutėse svarbių bylų, nes jie nėra m, mm, labai mylimi savo šefo. E, mes su teismų administracija stengiamės bendradarbiauti. Mes dar laiko turime ir norime gerai susidėrėti dėl įstatymo projekto, nes e, perėję, perėmę valdžią mes būtent tą ir stengiamės daryti. Stengiamės e, tarp parlamentarų, tarp viceministrų tartis, konsultuoti su plačiaja visuomenė, su teisėjais ir kitais, kam e, priimamas įstatymas yra svarbus. Minaretai. Mane kritikavo mano pačios komanda nes aš esu pasakiusi kažką labai paprasto. Man nepriimtina yra e, liesti minaretų taip, kaip su jais buvo elgiamasi. Nes tie minaretai buvo sugriauti, pažeidžiant įstatymus, jie buvo sugriauti per naktį. Net jeigu jie buvo nelegaliai pastatyti, aš būčiau neleidusi jų greuti. Aš už tai buvau sukritikuota. Pridūriau, Gruzijoje neegzistuoja tikro e, religinių grupių dialogo. Valstybė, kuri yra tokia turtinga religijų požiūrių, turėtų užtikrinti tikėjimo laisvę. Be to, reikia užtikrinti tikrą dialogą tarp valstybės ir bažnyčios, kurio šiandien trūksta. Jeigu tokio dialogo nėra tarp valstybės ir bažnyčios, e, kai egzistuoja tabų temų, iškyla pavojus, kad atsitiks tai, kas atsitiko gegužės 17 dieną. Ir tai sutepa mūsų e, tikėjimo laisvės istoriją. Mes siekiame kad tokių incidentų nebepasikartotų. O tai yra paprasčiausias incidentas, nes Gruzija tokia nėra. Gruzija yra tolerancijos valstybė per amžius buvusi. Ministro pirmininko atsitraukimas. Aš galiu pasakyti, kad kai kam iš mūsų ir jo kabineto nariams tai buvo labai prasta žinia, bet e, mes jį kritikavome ir sakėme, kad jam reikėtų mūsų paramos, kad jis galėtų atsistatydinti. Lygiai taip pat pilietinė visuomenė turėtų tam pritarti. Ministras pirmininkas sako, kad vyriausybė, kuriai sukūrė, yra padariusi tai, ką reikia ir pradėtos reformos leidžia jam pareikšti, kad jis turi teisę pasitraukti, e, nes už nugaros jis palieka skaidrę vyriausybę, kuri e, ryštingai kovoja su korupcija ir jis tada gali, jau, galės jau aiškiai visiems pareikšti, kad pilietinė visuomenė Gruzijoje yra išsivyščiusi. Gruzijoje yra tik trys ar keturios stambios nevyriausybinės organizacijos, o daugiau nėra nieko. Mūsų pilietinė visuomenė yra kritiškai nusiteikusi, ji yra stipresnė ir e, galime pasakyti, kad e, dabar jau vyriausybės e, gali pasiremti pilietinė visuomenė. Anksčiau mes to neturėjome. Pono Mirabišvili vyriausybė net nežinojo, kaip elgti su visuomenė, kaip atsiskaityti piliečiams, ogi piliečiai jiems suteikė darbą. Asociacijos sutartis. Ar Gruzija e, gali toliau eiti tuo keliu? Be abejo, Gruzija eis tuo keliu. Ir e, ne tik tai darys. Aš manau, kad mes ir e, padidinsime ėjimo tempą. Eurazijos sąjunga a, Gruzijai yra tam tikras išskirtinis dalykas. Gruzija ir gruzinai e, padarė pasirinkimą ir jis yra negryžtamas, bet nepakanka tik pasirinkti, reikia ir aiškių veiksmų. Būtent todėl teisingumo ministras kiekvienai šios vyriausybės ministerijai uh, liepė 24 valandas per parą siekti, kaip jau buvo e, pasakyta, kad Vilniaus susitikimas būtų mums sėkmingams. Reikia, kad Vilniausje būtų priimti geri sprendimai Gruzijai ir kad mes galėtume ateityje e, konkrečiai pasirašyti šį susitarimą kad mes, įskaitant ir mano ministeriją, galėtumėm išnaudoti laiką tarp Vilniaus konferencijos ir e, sustarimo pasirašymo praktinių taisyklių kūrimui ir konkrečių reglamentų suformavimui. E, suprantame, kad e, tam neužtenka vienos dienos, mums reikia galim, laiko ir galimybių, kad galėtume sukurti geras taisyklės. Aš manau, kad atsakiau didėję dalį jūsų klausimų galbūt keletą jų e, prašokau, tačiau jeigu ką nors pamiršau, galite man priminti dar klausimą. Ministrin. Dėkoju, ministrė. Man atrodo, kad tas kelias, kurį jūs nu, nu, nupiešėte, mums pristatėte, suteikė geras galimybės ir aš tikiuosi, kad uh, po Vilniaus ir toliau žengsime tuo keliu. Visi puikiai žinome, kokie yra tikslai, tačiau nepaisant iššūkių, su kuriais susidurėme, kelias pasirinktas yra teisingas. Yra problemų dėl selektyvaus teisingumo ir mes turime pabandyti kartu su kolegomis įvairiose frakcijose išsiaiškinti, ką būtų galima mūsų manimų padaryti dėl to bet tai, kaip jūs na, detaliai pristatėte teisingumo sistemą ir tuos pokyčius teisingumo sistemoje, tai aš manau, kad e, tai galėtų tapti pavyzdžių kitoms šalims, šalims, kurios turi atlikti panašias teisingumo reformas. pasirūpinant, kad teisėjai būtų nepriklausomi nuo prokurorų. Tai yra absoliučiai būtina e, įgyveninant panašias reformas. Taip pat tai, kad teisėjas gali būti parinktas konkrečiai bylai, aš manau, kad to reikia vengti visomis priemonėmis. Ir tai yra labai svarbus elementas bet kokioje teisingumo sistemos reformoje. Taigi ačiū, kad išsakėte labai elegantiškai ir aiškiai mintis. Ir aš manau, kad tai bus labai svarbus atspirties taškas mums E, vėlesnėse diskusijose ir mes laukiame su jumis tolesnio darbo kitą mėnesį. Dėkoju. Wir stimmen jetzt ab über eine Empfehlung. Ponios ir ponai, dabar balsuosime dėl rekomendacijos, kurią parengė kolegė Neits Vitebik. Ar jūs norite pasakyti, ne? Tuomet periname iškart prie balsavimų. Pirmas pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikę? Man atrodo, kad priimta, bet gal patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Primta. Dabar antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta ta pačia balsų dauguma. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šeštasis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Septintasis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Dabar elektroniškai balsuosime dėl viso, visos rekomendacijos, prašau. Baigiame balsuot. 45 balsavo už, vienas prieš priimta. tikrai reali rekomendacija. Sveikiname pranešėją.